plėtros e, laikymasis ir darbo teisės būtų tokios pat svarbos ir e, siekiant ES interesų užsienyje. Ačiū. Ačiū kolegijai Berė. Dabar viena minutė kolegai Eina.